Pirmiausiai noriu padėkoti pranešėjai už tai, kad iš esmės pritarė perkeliamų pasiūlymams. Pasižymėjau du klausimus, kuriuos pamėginsiu trumpai atsakyti. Pirmasis yra susijęs su e DEC 9 perkelimo prašymu. Pagal komisijos pasiūlymą siūloma perkelti 20 milijonų iš asignavimo darbo užmokesčiui, e, į informacinių technologijų stiprinimo sritį. Pranešėjas <clears throat> klausė, kodėl tas pasiūlymas nebuvo įtrauktas į pirminį biudžeto projektą. Manau, kad pagrindinis paaiškinimas yra susijęs su neseniai patvirtinta komisijos skaitmeninė strategija, kuri praėjusiu metu pabaigoje buvo patvirtinta. Ir e, tuo metu, kai biudžeto projektas buvo tvirtinamas, tai ta strategija dar nebuvo formaliai e, parengta ir patvirtinta pavasarį. Na, galite įsivaizduoti, kad e, kai kurie iš šių papildomų poreikių tuo metu buvo žinomi, ypač susiję reikalavimai su naujaja apskaitos sistema, kuri pakeis dabartinę ABAC sistemą kaip e, pranešėjas siūlo, mes e, dabar naudodamėsi progą norime <clears throat> pasitelkti tinkamą atsiradusią galimybę perkelti šias e, lėšas, kurios bus panaudotas 20 metais, tačiau tai yra tikrai prioritėtinės svarbos projektas ir mes uh, Prašome jūsų paramos šiam pasiūlymui. Antras klausimas susijęs su DEC 11. Tai yra e, ankstesnio 19, 19 skiriaus trečiosios dalies krizės valdymo biudžeto sustiprinimas, nes dauguma šių perkelimų susijęs su įsi, asignavimais įsipareigojimams. Įsi Mm, o klausimas pranešėjo buvo dėl asignavimo mokėjimams. E, būtent tas perkeliamų komponentas nėra numatytas finansuoti tam tikrus specifinius projektus. Šie perkelimai e, yra <clears throat> pasiūlyti vertinant e, bendrą mokėjimo situaciją per metus. Iš viso bendrai saugumo ir gynybos politikai šiuo metu prognozuojama 60 milijonų eurų lėšų trūkumas, todėl mes ir siūlome dabar šį perkelimą. Ačiū, ar būtų kokių komentarų ar klausimų, kas man rėsim. Ačiū pirmininkė. Mums priimtini beveik visi pasiūlymai, tačiau mes norėtume nukelti balsavimą dėl DEC 15 ir Jeigu nebus įmanoma nukelti, tai noriu paaiškinti, kodėl mums dėl to kyla problemų ir mes žaliai balsuosime prieš. Iš tiesų, Graikijoje vyko rinkimai prieš kelias savaitės ir naujasis premjeras iš tiesų kampanija išsakė nemažai griežtų pastabų <clears throat> dėl pabėgėlių teisių ir e, E, ketina statyti e, uždaras stovyklas prieglopščio prašytams, taigi mums kyla susirūpinimas dėl to, kad e, europinėmis lėšomis gali būti statomi būtent tie sulaikymų centrai, todėl mes labai skeptiškai šį pasiūlymą ir vertiname. Manau, kad mums reikia daugiau informacijos apie tai. Žinau, kad Libė komitete šis klausimas bus svarstamas šiandien ar rytoj. Iš tiesų, būtent šio komiteto nariai ir yra pagrindiniai ekspertai šiais klausimais. Manau, kad mes turėtume palaukti ir uh, išklausyti jų nuomonės. Tačiau jeigu nebus įmanoma nukelti balsamą, tai mūsų frakcija balsuos uh, šiandien prieš DEC 15 ir manau, kad e, reikėtų dėl šio pasiūlymo balsuoti. Ats... Jeigu balsuot, būt, būtų balsuojama dėl šio pasiūlymo perkelimo atskirai, tai mes galėtume pritarti kitiems pasiūlymus. Aš manau, kad neturime galimybės nukelti balsavimo. Jeigu ponas Howard e, <clears throat> neprieštarauja, tai mes nuo DEC 6 iki DEC 14 balsuosime kartu, o po to atskirai dėl DEC 15. Pone Howardai, ar jums tai primtina? Taip, galime taip e, padaryti. Na kągi, balsuojame. Bandomasis balsavimas pirmiausia vyks. Ar visi jau paspaudėte kokį mygtuką? Dabar galite spausti. Balsavimas pradėtas. Ar visi balsavote? There's a discrepancy of nine between the... Matome, kad e, devinių balsų skirtumas susidarė. Turėtume turėti bals, daugiau balsų. Kažkas pasislėpė. Try again. Okay. Gerai. Gerai, tuomet balsavimas baigtas. Problema iškilusi kažkokia. Taip, neveikia mūsų aparatas. Jūsų aparatas neveikia. Those who have swapped machines, please vote. Gal atsisėskite prie kito aparato ir pabandykite dar kartą. It's not working. Neveikia, ne? Okay, then uh, I propose that we... Okay, we split the vote in... The... Gerai, tuomet tie, kas gali balsuoti elektroniškai, balsuos elektroniškai, o tie, kas negali, turės pakelti ranką. Gerai, na kągi dabar balsuojame dėl uh, dokumentų dėl DEC 6 iki DEC 14. Balsuojame. The vote, the vote is closed. Balsavimas baigtas. So We have 36 votes. 26 balsavo už, 3 susilaikė ir 5 prieš balsavo, sako pirmininkas. So, so the transfers DEC 6 to 4. Taigi perkelimai dek ši, nuo DEC 6 iki DEC 14 buvo patvirtinti, dabar balsuojame dėl dokumento DEC 15. Balsuojame. Everybody voted? Ar visi balsavote? Tuomet balsavimas baigtas. Dokumentas DEC 15 taip pat yra patvirtintas. 25 balsavo už iš 36. Taigi, Dabar galime perėti prie 13 darbo atvarkės punkto. Ir aš norėčiau suteikti žodį ponui Fernandes, tam, kad jis galėtų pristatyti mums pasiūlymus dėl etatų planų perkelimų ir po pakeitimų. Eh, e- Dėkoju. Na, tie lėšų perkelimai biudžeto požiūriu turi būti neutralūs, kalba neina apie naujus asignavimus, tai yra asignavimų perkelimas pagal biudžeto tvarką. Ir pavyzdžiui, Teisingumo teismas yra priemęs atitinkamą sprendimą. Kolka e, eina apie ket, mm, biudžeto įlūtę kiti darbuotojai 14 ir 750, o taip pat numatyta skirti asignavimus šešiems darbuotojams, kurie per antrą šių metų pusmetį bus įdarbinti uh, Hagoje. Taigi taip pat numatyta didinti finansavimą 80 e, tūkstančių eurų. Na ir tai yra biudžetai lūtė tūkstantis, e, Tai yra biudžeto eilutis skirta Brexito finansavimui, kitas dalykas yra um, UAB 0419 audito rūmai, šios, šie signavimai um, e, skirti um, tų darbų e, finansavimai, kurie buvo jau numatyti metų pradžioje. Nu, o pagal. Um, pagal eilutę 1406 numatyta 500 tūkstančių eurų tam, kad būtų finansuojama institucija, kuri galėtų atlikti audito užduotis. Taip, e, dar dėl audito rūmo 05, T19 ir lėšos skirtos vertimo išlaidoms padengti, vertimo tarnybų finansavimui. O be to, e, audito rūmai norėtų užtikrinti savo darbo matomumą, skaidrumą, tam skirtos ir lėšumas. Paliau, UAB 17. T19 auditorumų finansavimo eilutė lėšas skirtos E, restoranų ir valgyklų veiklos finansavimą tam, kad būtų galima atsisakyti plastikinių lėkščių e, biletenyje yra padaryta klaida, ten kalbama apie 300 tūkstančių lėkštelių, tačiau yra tiesiog 30 e, tūkstančių plastikinių talpų, kurios turėtų būti pašalintos ir bus pakeistos pakartotino naudojimo indais. Dėl šios priežasties auditorumai pra... Daliau 07 2012 eilutė e, valymo išlaidos ir tai bus padengiamos valymo išlaidos pagal sudarytas valymo sutartis bei išlygintas elektros kainų augimas. Toliau UAB 08A19, e, dar viena dutė rūtų eilutė 23.18.04, e, 10 e, tūkstančių eurų. Ir šios lėšos yra skirtos štai kam. Rudinį kai kuriems dėl K2 pastate vykdomų darbų, kurie prasidės rudenį, kai kams teks e, persikelti kitas patalpas. Taigi nuo rudinio bus e, atliekami darbai ir darbuotėms teks persikelti į kitas audito rūmų um, pastato patalpas toli VAB 09 A19, kita audito rūmų eilutė ir tai bus stiprintas finansavimas 2380.02 e, asignavimams, uniformams ir darbo drabužiams, dėl to, kad teks nusamdyti naujus saugos užtikrimo darbuotojus. Kita eilutė VAB1019, kita išlaidų kategorija, kalba eina apie 1000 eurų perkelimo į išlaidų kategoriją, biudžeto eilutė 1220. Taip pat kitas lėšų perkelimas audito rūmose AB, VAB 1119 kategorijų išlaidžių eilutai 2720 dokumentacija, biblioteka bei archivavimo išlaidos numatyta 25 tūkstančiai eurų. Tai bus padengiamas e, papildomos išlaidos susijusios su archyvų darbu bei elektroniniais ištekliais. Kit, toliau kita auditorumų išlaidų kategorija VAB12 C19, tai bus padidintas finansavimas pagal biudžeto eilutę 2021-2027 2007 e, skiriama 38 tūkstančiai eurų tam, kad būtų e, skirimas finansavimas mediciniam punktui. Dar yra viena kategorija auditorumuose ir e, įsisteigimo planų finansavimai. Mm, tai pagal finansų reglamento 113 straipsnį numatytas e, finansavimas nuolatiniai darbo vietai. Na ir numatyta dvi nuolatinės vietas AST vieną ir ADS e, paversti nuo, dviem nuolatiniam AST tipo darbo vietom. Tai bus įdarbinami nuolatiniai darbuotojai, turintis um, valstybės tarnautojų statorių. Perkime prie regionų kandidatų. INF 2 2019 numatyta 150 tūkstančių eurų 214 biudžeto eilutė techniniam salių atnaujinimui. Toliau e, regionų komitetas įsisteigimo planas pagal 53 finansinio reglamento straipsnį numatyta finansuoti darbus ir atsiprašau, ir viena AST 7 e, pareigybė bus pakeičiama į nuolatinę AD 7 tipo e, darbo vieto, kita ASTP E, nuolatinė e, darbo vieta tampa AD5 kategorijos nuolatinė darbo vieta. E, toks statuso, darbo vietos statuso pakeitimas jau seniai buvo numatytas regionų komitete. Na ir galiausiai dar du dalykai - duomenų apsauga ir teisingiau duomenų apsaugos institucija E, numatyta perkelti 550 tūkstančių eurų. E, tai yra susijęs su skirtingų darbuotojų samdymu tam, kad e, institucija galėtų atlikti savo užduotis. Na ir toliau ombudsmenas, antrasis stebėjimas steigimo planos pagal 53 finansinių reglamentų straipsnių. Viena a, nuolatinė AST4 tipo darbo vieta paverčiama AST4 tipo laikina darbo vieta. Ir šitaip tikimasi sumažinti nuolat nuolatinių darbuotojų skaičių turinčių valstybės tarnautojų statusą. Tai bus sumažinta šios institucijos išlaidos darbuotojams. Na ir siūlau e, balsuojant patvirtinti visus šiuos pakeitimus. Tačiau jeigu turite kokiu nors techninių klausimų, e, tai kaip jau minėjau, visuomet galima čia šiandieną kreiptis į auditorumų, ombudsmenų, kitų institucijų atstovus ir paprašyti papildomų paaiškinimų. Dėkoju. Euh, merci, monsieur Fernandez. Dėkoju, dėkoju, pana Fernandez. Ar bus kokių pastabų? Pone Vandenbalt. Dėkui, ponė pirmininkė, mes balsuosime už visus pakeitimus. Vis dėlto turiu prašymą, norėčiau daugiau e, informacijos dėl medicinio punkto audito rūmose. Na, aš kaip ir suprantu, šis finansavimas skirtas e, medicinos punkto e, Ehm, techninių galimybių gerinimui, atrodo padidėjo poreikis medicinos paslaugoms, kokios tam priežastis. Na, aš įsivaizduoju, kad gal tai jautri informacija ir galbūt e, nebūtinai ji bus viešai pa, m, suteikiama, kadangi kalba eina medicinos paslaugas, bet e, mane domintų ta informacija, nors be abejo mes balsuosime teigiamai, nors e, gal būtų neblogai gauti tos informacijos ar čia, ar kažkaip kitaip būtų naudinga ją sužinoti. Dėkoju. Thank you. Ačiū. Ar būtų dar komentarų, jeigu ne, tuomet perdusiu žodį poniai Fuentes, kad pakomentuotų tai, ką ponė Gardė Zabal dabar kalbėjo iš audito rūmų. Ačiū, ponė pirmininkė. Audito rūmų medicinos tarnyba pastaruoju metu <clears throat> plečiasi, nes šiuo metu turime tik tai dvi nedidelės patalpas, sales. Ir e, buvo daug neužimtų etatų prieš tai, dabar galime samdyti darbuotojus pagal terminuotas darbo sutartis. Taip pat mes turime tikrinti ir vairuotojų sveikatos būklę. Tai nereiškia, kad susirgymų skaičius padidėjo palyginti su ankstesniu laikotarpiu, tačiau kadangi padidėjo mūsų darbo krūvis, tai tai atsispindi ir atitinkamose statistinėse domėse. Ačiū, ar yra kitų komentarų ar klausimų, kaip siūlė ponas Fernandes. Kadangi niekas neprieštarauja, tai e, galime patvirtinti perkelimų ir modifikacijų planus. Mm, ačiū. Penkioliktasis darbo atvarkas klausimas - pastatų politika. Dėja, koordinatoriai dar neapsisprendė, kuris e, komiteto narys e, imsis šio klausimo. Tai e, aš turėsiu pristatyti išorės veiksmų tarnybos projektą, kuris siūlo pasirašyti dešimties metų nuomos e, sutartį Jangonė, Mienmarė, tam, kad būtų galima bendrai šį pastatą naudoti, projektas jau buvo įtrauktas į darbinį e, ES e, išės veiksmų tarnybos projektą, kuris buvo pateiktas per vasaros e, per rinkimų pertrauką. Taigi šis pastatas yra abejotinos kokybės ir e, e, neturi pažymėjimo dėl atsparumo žemės drebėjimams. Dabartinis pastatas, taigi e, naujos, past, e, naujos patalpos turėtų atitikti antiseisminiams reikalavimams, yra saugesnės ir vartojančios mažiau energijos per dešimt metų reikėtų išleisti maždaug 11, 12 e, milijonų eurų, įskaitant e, taip pat ir administravimo išlaidas bei tam tikrą smulkų e, remontą. Remiantis EVT pirminių pranešimų, šis pastatas būtų naudojamas bendrai su Lenkijos ambasada ir ECO Tačiau vakar Lenkija pranešė, kad nedalyvaus šiame projekte, todėl e, bendrai e, e, lėšų bus sutaupyta 400 tūkstančių eurų mažiau. Jeigu liktų EIVT dabartinėme pastate, tai kainuotų 9,5 milijono eurų. Pamirškite tai, ką sakiau dabar paskutinį sakinį. Delegacija svarstė galimybę įsigyti šį pastatą, tačiau teisiškai tai yra neįmanoma, kadangi e, tik tai Birmas įmonės gali įsigyti nekilnojamo turto Mienmare. E, o posėdį dalyvauja EIVT atstovai, kurie galėtų suteikti uh, papildomos informacijos parlamento nariams. Galbūt ir paprašytume dabar ponios Vaškės tą padaryti. Labai dėkoju. Aš visiškai pritariu tam, ką jūs pasakėte. Galiu uh, patvirtinti, kad taip ir yra. Tiesiog norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kodėl mes pateikėme šį pakeitimą, kaip jūs jau ir minėjote, būtina pagerinti tiek saugumą, tiek pastato saugą. Turėčiau pasakyti, kad kai delegacija pradėjo svarstyti galimybę persikelti į kitas patalpas, tuomet daug dėmesio buvo skirta finansavimo klausimams. Nekilnojamo turto rinkoje da, tuomet įvyko nuosmukis. Ir mes tikėjomės, kad mes galėtume, galėjome sutaupyti nuo 30 iki 40 procentų. Ir uh, jums pateiktuose dokumentuose apie tai nekalbama, todėl kad nuo praeitų metų balandžio mėnesio buvo pradėtas procesas, kurio pagrindu ir parengtas dabartinis dokumentas. Uh, Ir nuomos sutartis buvo atnaujinta balandžio mėnesį ir da, a, turto valdytojas pateikė labai agresyvų pasiūlymą. Ir a, dėl to, kad buvo suplanuotas 30 procentų sumažinimas, mes sugebėjome į, a, išlyginti kainą. Bet svarbu pasakyti, kad dabar už tuos pačius pinigus iš esmės mes e, turėsime saugesnį ir kur kas geresnį pastatą, nes e, Jangone mažėja nekilnojamo turto kainos, bet paradoksalu, bet didėja jų kokybė. Ir jūs minėjote taip pat e, galimybę įsigyti nekilnojamą turtą. Čia reikia suvokti, kad mes turėjom politinę galimybę. Mienmaro administracinė sostinė buvo perkelta į Nepitau ir valdžios institucijos ragina diplomatus persikelti taip pat į Nepitau, tačiau da, Ne visi dar tai padarė, dėl to, kad tenai trūksta tinkamų pastatų. Ir Nepitau yra nemažai ambasadų, tačiau ne, ne, dar, ne, ne visi dar tenai persikėlė. Bet akivaizdu, per kad e, kitą dešimtmetį ko gero reikės tą padaryti. Ir tokiamis aplinkybėmis buvo nuspręsta, kad įsigyti da, kokį nors pastatą Jan, Jangonė neturėjo prasmės, netitiko mūsų finansinių interesų. Taigi mes atsiprašome. Da, už tai, kad tik vakar atsintime jums atnaujintą finansinę lentelę, bet tik pirmadienį mes sužinojome, atsiprašau, praeitą penktadienį mes sužinojome, kad Lenkija nedalyvaus šiame projekte. Deja, taip įvyko, Lenkijos dalyvavimas buvo nelabai da, svarus, da, finansiškai jo vertė sudarė maždaug pustrečio procento. Uh, Taigi iš esmės tai nekeičia to dokumento turinio, kuri, kuris jums patiktas šiandien. Dėkoju, ar bus kokiu nors pastabų ar klausimų? Jei ne, tuomet aš siūlau balsuoti dėl šio dokumento. Balsuojame. Ar visi balsavote? Ar visi balsavote? Dabar balsavimas baigtas. And the result is uh, adopted or the proposition is adopted by... Šis dokumentas yra patvirtintas 27 balsavus uh, už iš 36 komiteto narių. Taigi baigiame balsuoti. Dėl visų numatytų klausimų dabar perėsime prie kito mūsų darbo tvarkės punkto, tai yra prie metinių susitikimas ES agentūrų atstovais. Akivaizdu, kad šie susitikimai vyksta da, pagal bendrą biudžeto vykdymo stebėsinos e, ir formavimo procesą. Šį kartą kalbėsime apie 2020 metų biudžetą. Ir suprantame, kad decentralizuotos agentūros turi tam tikrų ypatumų, kai kalbame apie biudžetą. Ir šiandien jų šių agentūrų atstovai pakalbės apie tuos ypatumus ir paminės dalykus, kurie nėra susiję vien su 2020 m. biudžeto siūlomais pakeitimais. Ir pirmiausia, mes da, suteiksime žodį poniai AMON, kuri yra Europos lygų prevencijos ir kontrolės centro vykdomoji direktorė. Ji taip pat atstovauja čia Europos agentūros trejato, trejatą. Taip pat norėčiau pasveikinti ponę Debol. Ji yra uh, Europolo vykdomo, uh, vykdomoji direktorė. Ir Taip pat pas mus atvyko ES aviacijos saugos agentūros vykdantysis direktorius ponas Ky. Ir dar nepriimtas sprendimas dėl to, kas rengs pranešimą dėl agentūrų. Ir todėl mūsų pranešėja atsakinga už 2020 m. biudžeto projektą, ponia Holma, ir pristatys šį dokumentą. Labadiena kolegos, pirmiausia dėl decentralizuotų agentūrų. De Taigi, bendrai tariant, decentralizuotos agentūros yra atsakingos už tas užduotis, e, kurios atsiranda dėl vykdomosios valdžios poreikių. Na ir e, teko šias užduotis išplėsti, nes atsirado papildomų užduočių, funkcijų. Taigi, E, egzistuoja principas, e, kai agentūroms e, agentūros turi įplaukų užteikiamas paslaugas ir tos įplaukos sudaro nemenka tų agentūrų finansavimo dalį ir taip yra sumažinamas finansavimas iš, iš biudžeto. Bet to biudžeto komitete visuomet manime, kad viešo pobūdžio paslaugos iš tikrųjų turėtų būti finansuojamos valstybės, nes kitaip gali kilti interesų konfliktų arba um, ehm, susikirstų agentūrų um, vykdomos funkcijos, laimulas ir taip toliau. Taigi noriu pasveikinti agentūrų atstovus ir džiaugiuosi mūsų būsimų gerų bendradarbiavimų planuojant 20 metų biudžetą, aišku, e, visas finansavimas skiriamas decentralizuotams agentūrams liečia 1,777 milijardus eurų. Tai yra e, tiek su konkrečiais tiklais susijusias e, įplaukos, pavyzdžiui, 18 um, perviršys 18 metų 63 milijonai eurų. Na ir lyginant su 19 e, e, metų biudžeto planu, išlaidos išaugo 9,7 procentais, tai yra 150 e, milijonų eurų. Na ir tai pirmiausia susijęs su migracija ir saugumo užtikrinimu, o taip pat ir su tuo, jog pasikeitė Frontex agentūros veiklos pobūdis, juolab, kad e, dar per paskutinę kandenciją e, bus, buvo patvirtinti atitinkami teisės aktai ir 20 metų pradžioje jūs matysime. Um, Kitų metų pradžioje, lyginant 19 metų biudžetu 100 e, milijonais išaugo finansavimas EASO finansavimo poreikis gerokai kito, išaugo finansavimas 40 milijonų eurų, o EULIZA tai 55,6 procentai sumažėjo finansavimas. Na, man šis skaitis, skaičius atrodo uh, įtartinas, nes galvojant apie EU lyzos užduočių vykdymą, tai gal nėra labai tinkama. Na, o šiaip dar komisijos adresu noriu pasakyti, kad komisijos saugumo agentūroms nebuvo tinkamai skiriamas finansavimas, nebuvo jomis rūpinamis, todėl reikėtų specifiškai apie jas pasakyti pakalbėti, nes, pavyzdžiui, tikrai e, yra netinkama situacija, ypač Europolė, kai kalba eina apie e, sutartinius darbuotojus, nuo kalbant apie darbuotojų skaičių iš viso pagal darbuotojų planą 20 metams, iš viso visose agentūrose numatyta 7800. Na, e, darbuotojai, pirmiausia, migracija ir saugumo užtikrinimas, taip pat Frontex pakeista ir reikia 121 papildomas vietos, 125 nuo atvietos yra susijusių naujų mandatų, dėl to, kad bus sukurtas naujas 10 tūkstančių sienos pareigūnų um, korpusas, taip pat EASO bus naujų darbuotojų, o jau lyza 20 papildomų vietų. Šiaip 223 vietom papildintas darbuotojų skaičius 20 metais, tam reikės finansavimo, taip pat yra dvi naujos agentūros, kurios pradeda darbą, pirmiausia, tai yra Europos prokuratura, atsargiai pasakysiu, jos finansavimas iš pradžių tikrai yra kuklus, švelniai tariant, no, o dėl kitos agentūros taip pat čia labai atsargiai išsireikščiau, nes nežinau, kaip čia, kaip galiausiai bus su prokuratūra. Tačiau e, Europos darbo agentūra, kuri taip pat e, pradeda savo darbą, taip pat matyti finansuojama kol kas kukliai. Reikėtų, aišku, ilgalaikės perspektyvos, o problema su daugiametė finansavimo programa yra štai kokie, nes 21-27 metų laikotarpyje esminį vaidmenį turimo šios agentūros dar bus iš pradžių finansuojamas pagal 20 metų biudžeto planą, kai kurios agentūros turi rimtų planų, na ir 20 metų biudžeto planavimas faktiškai turėtų būti vertinamas kaip atspirties taškas, o ne 18 metai. Na, o jau vėliau detaliai galėsiu viską pakomentuoti diskusijų metu. Uh, Šiaip manau, kad reikės daug dėmesio skirti agentūrų finansavimui, nes, e, pavyzdžiui, e, iš dokumentų liečiančių saugumo užtikrinimo sritį matau, kad yra deficitų. Na ir, pavyzdžiui, e, jeigu Europolo darbuotojų skaičius turėtų būti mažinas 35 procentais, tai man tikrai kyla labai rimtų klausimų dėl valdybos ir atitinkamai ir komisijos sprendimų. Na, gal čia man buvo aiškinama, kad, kad čia kažkoks yra nesusipratimas įsivėlęs, tačiau jeigu tai bus gerokai mažinamas darbuotojų skaičius, tai gerokai sumenkės ir bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis, kreipiausi su klausimais ir valstybės narės. Pavyzdžiui, e, sužinojau, kad e, užklausų apdorojimas trunka iki trijų metų, jeigu sumažės darbuotojų skaičius, tai tai užtruks ilgiau, nebus apmokėjimas, mama, apmokama ir techninė įranga, taip pat trūks ir techninių technologijų, specialistų ir to pasakoje užklausos bus apdorojamos daug lėčiau. Taigi, man atrodo, kad tai tikrai kritikuotina, jeigu mes norime, kad e, Europos prokuratūra tikrai atliktų tas funkcijas, kurias esame numatę ir tai tikrai atitinka ES ir valstybių narių finansinių interesų apsaugą, tai reikėtų pagalvoti apie finansavimo didinimą, nes tai, kas numatyta dabar, tikrai to nepakaks. Na, ir veikiausiai bus problemų. Dėl šios priežasties džiugu, kad šiandien posėdį dalyvauja e, agentūrų atstovai ir galės pasidalinti, sus, pasidalinti savo perspektyvą, aišku, e, kadangi gera pradžia buvo sudarant biudžeto komitetą, tikiuosi, kad ta ir toliau tai takos tolimesnį gerą sklandų darbą, o štai tokią situaciją pristačiau. Dėkoju. Na ir dabar norėčiau suteikti žodį agentūrų atstovams ir dėl laiko stygios paprašyčiau laikyti šešių minučių kalbėtojų. Pirmiausia. Amon. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Jūs e, perėmus šio komiteto pirmininko pareigas. Kreipiuosi ir komiteto narius, linkiu sėkmingos kadencijos Europos parlamente. Atvykau kaip dabartinė Europos agentūrų tinklo pirmininkė. Na ir kaip jau minėjo ponas pirmininkas pradžioje, aš ketinu pirmiausia jums prastyti agentūrų tinklą ir paaiškinti, kokią veiklą atliekame. Šiuo metu tinklui priklauso 45 nariai ir tai yra ir decentralizuotos agentūros, dauguma yra iš jų narių, taip pat bendros įmonės bei kitos įstaigos, kaip pavyzdžiui Europos naujovių ir technologijų institutas. Na ir visos šios agentūros turi atskirą juridinę te, asmens statusą pagal antrinius teisės aktus, jos turi atlikti e, administracinės, techninės, teisinės užduotis e, vykdant įvairią ES politiką. Na ir gal tarsi kyla pagunda viską, iš, viską iš vienos perspektyvos vertinti, vieną kurpalį pritaikyti, ne, agentūros skiriasi. Taigi agentūros yra su uh, grupuotus į teminės rytis pagal politinę politikos rytis, e, be kita ko, ir mes bendradarbiavame arba su atitinkamais komisijos generaliniais direktoratais arba parlamento komitetais. Jos yra e, padalintos pagal užduotis į reguliavimo agentūros, jos turi galiojimus tvirtinti privalomas taisyklės e, ar priimti tiesiog individualius sprendimus turinčių tiesioginį poveikį, pavyzdžiui, dėl uh, intelektinės nusavybės teisų, o kitos agentūros rengia techninės ar mokslinės nuomonės ar ataskaitas, kurias jas teikia tiek komisijos komisijai, tiek ir valstybėms nariams, narėms. Na ir paskutinis e, skirimasis elementas tarp agentūrų tai yra finansavimo e, pobūdis, e, pone Holma ir tai jau minėjo. Tai yra tik tais keletas agentūrų, kurios pilnai finansuoja save pačios, kai kurios iš jų išdalinai, iš dalies save finansuoja, kaip kad EASA, nu, o kai kurios agentūros yra iš dalies finansuojamos ir nacionalinių valdžios institucijų, kaip banko agentūra. Uh, E, ir dauguma iš mūsų pilnai priklauso nuo ES finansavimo, kaip ECDC ar EFSA. Dabar norėčiau paaiškinti, kodėl reikalingas šis tinklas. Taip, biudžeto e, diskusijos e, nuolat nuskamba teikinys, kad mes kainuojame, bet ir duodame vertę vertės. Taigi tenk, tinklas puikiai supranta, kad reikėtų optimizuoti mūsų turimų išteklių panaudojimą. Būtent dėl šios priežasties nusprendėme apjungti savo jėgas ir taip uh, E, koordinuoti, reaguoti į atnaujintus teisės aktus, pavyzdžiui, darbuotojų reglamentą ir taip toliau. Be to, kartu mes taip galėsime sureaguoti į ES institucijų prašymus teikti duomenys, informaciją, taigi turėsime vieno langelio principą. Na ir mes veiksmus vykdome pagal bendro vieno langelio principą ir apjungiame jėgas e, tam, kad nereikėtų visiems atskirai išradinėti dviračio. Na ir mes turime vietoj 44 vieną langelį, per kurį galite kreiptis. Na, tikriausiai visi suprantate, kokią pridinę vertę turi e, e, agentūros. Aišku, čia yra vyriausi e, pavyzdžių. Pavyzdžiui, Europos. E, lygų prevencijos ir kontrolės centras, na ir kurios valstybės narės jau nusprendė pačios neusimti savo veiklą ir atitinkamus išteklius e, užduočių vykdymui skiria agentūrai, mes šį darbą atliekame už jas. Kitas dalykas e, - infekcinių lygų e, stebėsinos sistema. Anksčiau buvo ES 17 skirtingų sistemų, dabar turime tik tais vieną, taigi dabar tokiu būdu turimi ištekliai yra tinkamiau panaudojami kitoms užduotims vykdyti audite. Mes esame įsisteigę 23 valstybėse narėse ir tenka susidurti su skirtingais iššūkiais, su kuriais nesusiduria kitos institucijos. Pateiksiu tik vieną pavyzdžių. Pavyzdžiui, korekcijos koficijantas. Kągi tai reiškia? Jis liečia 21 iš mūsų agentūrų. Na ir dėl korekcijos koficiento. Sumažėja darbo agentūrose patrauklumas. Nors e, atlyginimo lygis kaip ir tas pats, tačiau galiausiai išmokamas tiesioginis darbo atlygis yra 30 procentų mažesnis ir dėl to atsiranda geografinis disbalansas. Pavyzdžiui, matote čia pavyzdžių iliustruojančių kai kurių agentūrų problemas, kai kurioms e, agentūrams sunku laikytis darbuotojų reglamento 27 septinto straipsnio reikalavimo dėl geografinio darbuotojų balanso. Na ir tam, kad būtų pritrauktas pakankamas skaičius e, kvalifikuotų darbuotojų, yra ribomas prašymų skaičius, taigi sunku išlaikyti kvalifikuotus darbuotojus, nes kartais įdarbinė agentūroje neretai ieško kitos darbo vietos. Ir tai, aišku, atsiliepia agentūrų darbo veiksmingumui ir daug kainuoja. Na, kol kas e, nenumatyta iki 23 metų peržiūrėti e, korekcinio koeficiento. Na ir tos agentūros turėtų bandyti išlyginti situaciją, taikydama socialinės priemonės, kurios nėra jau labai veiksmingos. Apibendrinant, galiu pasakyti štai ką. Uh, mes ir toliau bendradarbiausime, bandydami e, išnaudoti sinergijos efektą, apjungdami išteklius, sutinkamai su penkerių metų strategija. Mes sukūrėme bendrų viešų pirkimų e, portalą ir per pirmosius ketveris metus to pasiekoje pavyko sutaupyti 40 e, milijonų eurų. Šią praktiką tęsime ir toliau. Na ir pavyzdžiui, taip pat pavyko sutaupyti lėšų e, per stikinių nelaimių, tar, stikinių nelaimių pasiekmių šalimo tarnybas. Taigi tie, kurie mus finansuoti, yra Europos piliečiai, turi gauti naudos iš agentūrų veiklos. Tai toks yra pagrindinis tikslas. Dėkuoju. Mrs. Debolo. Ačiū, ponė Debolo. Gerbimi Europos parlamento nariai, ponė pirmininkė, ponė pranešė, ačiū, kad pakvietėte mane šiandien pristatyti jums Europolo biudžeto situaciją. Norėčiau pradėti nuo Europolo svarbios veiklos ir po to pristatyti mūsų pagėdavimus dėl 20 metų biudžeto. Europolo misija yra padėti valstybėms narėms, užkardant ir kovojant su rimtais didelio masto organizuotais nusikaltimais, kibernetiniais nusikaltimais ir teroristinė veikla. Europolas e, nuolat augo ir įsitvirtino kaip patikimas operatyvinės veiklos partneris e, valstybių narių atitinkamoms agentūroms. Taip pat e, Europolas yra gerbiama institucija gyvendinant strateginės saugumo priemonės, teikiant ekspertinę pagalbą komisijai, dalyvaujant diskusijose, darbo grupėse ir, ir žinoma, nepamirštant ir mūsų. E, diskusijų su Europos parlamento nariais. E, taip pat pateikė tinkamus vertinimus dėl kovos su terorizmu bei didelio masto rimtais e, organizuotais nusikaltimais. Europolo parama nacionaliniams tarnyboms yra svarbiausia funkcija. Mes e, teikiame paslaugas veikdami kaip keitimas kriminalinė informacija mazgas, e, turime didelio saugumo duomenų banką, galime sujungti tarpusavį valstybės narės, atliekame kriminalinės veiklos vertinimą, kuris e, padeda atliekant atitinkamus tyrimus valstybėse narėse. Nuo 2015 metų Europolas yra glaudžiai įsitraukęs e, <clears throat> su e, e, nacionalinėmis agentūromis, Eurojustu, kitomis agentūromis teisinio bendarbiavimo įvairiose tyrimuose. Turi savo atstovybės daugumą svarbiausių Europos miestų, taip pat kontaktinius pareigūnus 15 e, valstybių. Ir tai yra unikali situacija pasaulio mastu. Taip pat mes siunčiame savo ekspertus į E, tokias šalis kaip Slovakija ir Malta, e, po to, kai buvo e, nužudyti žurnalistai Dafne Karuana, Galicija ir ir Slovakijos žurnalistas. Lygindami duomenys su 2010 metais e, keturis kartus daugiau pranešimų gavome, 1,1 milijoną įvairių pranešimų. Dabar norėčiau pristatyti mums rūpmus klausimus susijusius su komisijos pasiūlymu dėl 20 metų biudžeto 18 metų gruodžio mėnesį e, Europolo administracija e, parengė e, biudžetą, e, kuris numato apie 175 milijonus eurų. Ir pristatėme biudžeto projektą valstybėms narėms ir komisijai. Jos pripažino, kad biudžeto padidinimas yra pagristas, nes didėja paslaugų poreikis, dėje 200 metų biudžete komisija numatė daug mažiau lėšų. 33,7 milijono eurų e, mums trūks ir 23 etapų, nes, etatų, nes negalėsime dalyvauti tiesioginėje operatyvinėje veikloje kartu su valstybėmis narėmis. Norėčiau paminėti kelias svarbiausias prioritetinės sritis, tai yra šifravimo platformos kūrimas, kova su nelegalių žmonių gabenimu, su terorizmu. E, taip pat Europinės platformos atnaujinimas siekiant pašalinti teroristinio pobūdžio turinį iš interneto, parama valstybių narių e, tinklui, e, atsakas į teroristinius išpolius Mm, taip pat būtinybės stiprinti veiksmus ir pastangas kovojant su, e, e, su narkotikų platinimu susijusiais nusikaltimais galėčiau šį sąrašą tęsti ir tęsti. Mūsų svarbiausias partneris yra Europos parlamentas, jūs, jūs mus visuomet rėmėte 20 metų biudžeto gairėse, kurios buvo patvirtintos parlamente 19 metų kovo mėnesį, aiškiai raginama stiprinti Europolą yra pabrėžiamas europinių investicijų svarba, siekiant užtikrinti vidaus saugumą. E, taip pat e, reikia paminėti išorės sienų stiprinimą, būtinybę e, ir jos ir tą aplinkybę, kad stiprinti išornės sienas būtina taip pat stiprinti ir vidaus saugumo situaciją, nes kibernetiniai nusikaltimai, terorizmas kelia didelę grėsmę Europos piliečiams, tos grėsmės nuolat kinta ir joms reikia mūsų nuolatinio dėmesio. Galite būti tikri, kad kiekvienas jūsų investuotas centas į Europolą sugrįš tiesioginę naudą <clears throat> valstybių narių E, teisės saugos institucijoms. Ačiū už dėmesį. Ačiū ponė Debal. Dabar suteiksiu žodį ponui Kyj. Ačiū ponė pirmininkė, ponė Holmar, gerbėmiai Europos parlamento nariai. Man yra didelė garbė dalyvauti šiame posėdėje ir dėkoju Jums už tai, kad Jūs leidote mums atvykti čia, tam, kad e, galėtume pristatyti Jums mūsų požiūrį į kitų metų biudžetą. Pirmiausia, Aš norėčiau trumpai Jums pristatyti, kokios yra mūsų užduotis. Aš čia nesigilinsiu detalės, bet iš esmės pasakysiu, kad e, mes turime keturias pagrindinės užduotis. Pirmoji yra rengti teisės aktus, kurie yra susiję su aviacijos saugumu ir sauga ES. Antra užduotis yra įvairių gaminių, kurie e, skraido Europoje, sertifikavimas ir patvirtinimas. Ir taip pat mes e, išduodame leidimus įvairioms organizacijoms, kurios e, da, e, veikia su, dirba su Europos oro bendro, bendrovėmis. Pavyzdžiui, jei aš su KLM da, skrendu į Meksiką, a, Reikia suvokti, kad mes turime sertifikuoti tą įstaigą, kuri atliks e, lėktuvo priežiūrą. Po to mes vykdome priežiūrą ir teikime paramą. Ir dar viena svarbi užduotis e, - tai yra raginimas e, mūsų partnerius naudoti Europos ir pasaulinius standartus, tam, kad galima būtų užtikrinti kuo geresnę saugą visiems mūsų piliečiams. Be to mes turime ir kitų įsipareigojimų pasaulyje. Jei pažvelgsime į mūsų finansavimo šaltinius, pamatysime, kad maždaug 60-70 procentų mūsų mokesčių yra surinkama iš sektoriaus veikėjo. Kai mes išduodame sertifikatą Boeingui, pavyzdžiui, ar Airbus, mes už tai įmame mokestį, kuris patenka mūsų biudžetą. Antra, mes gauname ES subsidiją ir taip pat e, gauname tų šalių, kurios nėra ES narės, bet tampa EASA asocijuotomis narėmis įnašus. Ir trečiasis finansavimo šaltinis, tai yra ES skirtas finansavimas. Ir tos lėšos daž, daugiausia uh, yra susijusios su tarptautiniu bendradarbiavimu. Uh, ir tam, kad mes galėtume dalyvauti įvairiuose bendradarbiavimo projektuose visame pasaulyje. Mūsų finansavimo struktūra yra pagrėsta tuo, kad mes labai konkrečiai paskirstome lėšas. Ir, pažiūrėjau, tos lėšos, kurios yra na, tam, kiekvieno šaltinio lėšos naudojamos tam tikroms užduotims vykdyti. Ir ta, kiekvienam iš uh, tų finansavimo šaltinių yra skirtos konkrečios taisyklės. Pavyzdžiui, jeigu mes nesugebame išnaudoti visų ES skirtų lėšų, mes turime de, uh, jas gražinti ES. O pavyzdžiui, uh, tuomet, kai mes surinkame per daug mokesčių ir renkliavų, tuomet mes galime iš jų sukurti atskirą rezervą. Uh, ir iš vieno ta, skyriaus perkėti lėšas į kitas nėra, įmanom, nėra įmanoma. Taigi, mūsų finansavimo šaltiniai, taigi pirmiausia, rinkliavos ir mokesčiai. Mes žinome, kad rinka keičiasi labai smarkiai ir kas penkeri metai mūsų mokesčių ir rinkliavų dydžiai nustatomi pagal komitologijos procedūrą. Ir iš esmės, uh, Šiandien e, mes matome, kad, mes, e, kad tos rinkliavos e, ir mokesčiai neatspindi to, kas vyksta rinkoje. Ir Gan dažnai įmonės mus kreipiasi ir klausia, ar mes galėtume su jais dirbti, bet e, dėl to, kad mes neturime mokesčių ir rinkliavų struktūros, kuri leistų mums e, jomis bendradarbiauti, tos įmonės e, iškeliauja į kitas pasaulio šalis, pavyzdžiui, Japoniją ar Kiniją. Bet to reikėtų pasakyti, kad JAZA yra vienintelė agentūra. Ta, kuri nėra finansuojama iš to, ką mes naudojame naudotojų mokesčių. Tai yra mokesčiai e, už keleivį, už nuskristus kilometrus ar suvartotus degalus. Ir pagrindinis iššūkis yra tas, kad ES skiriamas finansavimas e, per pasrusius penkerius dešimt metų iš esmės nesikeitė. Tačiau mums patikėtos užduotis buvo praplėstos. Ir šiandien turime daugiau funkcijų atlikti. Ir mes matome, kad šiandien skiriamų lėšų neužtenka tam, kad mes galėtume vykdyti visas savo funkcijas. Toliau mums skiriamas finansavimas iš ES. Mes dirbame su keturiais generaliniais direktoratais ir kiekvienas direktoratas taiko savo taisyklės finan, finansų klausimams. Kiekvienas rektoratas turi e, įvairia savo administracinės audito procedūras. Yra dar viena problema. Kai mes gyventiname Europos komisijos programas, mes ne visuomet galime iš e, jos skiriamo finansavimo padengti visas savo sąnaudas. Dėl to taip pat kyla problemos. Uh, Taigi mes turime tris finansavimo šaltinius ir, kaip sakiau, ne viskas vyksta sklandžiai. Ir mūsų agentūra yra unikali ir mes tikimės, kad jūs padėsite mums susitvarkyti su šiais iššūkiais. Dėkoju, ar bus kokiu nors pastabų? Pone Gair, prašom. Mr. Andrej. Ähm, Dėkoju. Pone pirmininkė, jūs labai teisingai konstatavote, jog nuolatinis e, pranešėjas agentūrams dar neskirtas. Man teko garbė per paskutinę kadenciją eiti šias pareigas. Ir todėl dar gerai prisimenu, su kokiais su biudžetu susijusiais iššūkiais e, tenka susidurti agentūrams. Nuo tada, kai dirbu Europos biudžete, nuolat teigiu, kad e, ypač finan. E, Europos agentūroms skiriamas biudžetas yra tikrai nepakankamas, su 150 milijardų eurų e, valstybės narėse galima formuoti tik tiek politikos, kiek leidžia ši suma. Ir ypač rengiant daugiametę finansinę programą nu, vis labiau aiškėja, kad tikrai šių lėšų visiškai nepakaks. Jeigu e, teks vykdyti tas papildomas užduotis, kurias be kita ko Europos Sąjungai nori skirti valstybės narės ir agentūroms teks perimti daug įvairaus papildomo darbo. Taigi, tarsi tikimasi daugiau iš ES ir agentūrų, tačiau bus skiriamas mažesnis finansavimas. Na ir, aišku, komisija nelengva spręsti šios užduotis ir komisija visuomet priima sprendimus ne agentūrų naudai. Nes kai jau kyla klausimas, reikalų esame, visuomet yra primas sprendimas skirti mažiau finansavimo agentūroms, negu kad reikėtų. Nes be abejo turi galioti principas, kad jeigu agentūroms tenka uh, E, daugiau užduočių, reikia skirti daugiau finansavimas, tačiau tarsi čia iš e, vienos kišenės tarsi perdėdė į kitą, nes vienos agentūros gauna, e, iš kitų paimami. Taigi, kur trumpa, ten trūksta. Todėl, na ir tikriausiai finansavimo stygius agentūroms kaip problema dar labiau išauks, nes komisijai trūksta pačiai lėšų ir jinai faktiškai, jeigu trūksta finansavimo, jį paima agentūrų e, sąskaitą. Pavyzdžiui, saugumo užtikrinimui trūksta finansavimo, lėšus paimamas iš Europolo. Na ir mes, kaip Vokietijos politikai, atsidurime štai kokią situaciją. Į mus kreipiasi e, mūsų vidaus reikalų ministras, gyrė Europolas E, ir sako, perkelkime dar daugiau užduočių Europolui, mes jiems turime paaiškinti, na taip, o kas finansuos, reikėtų papildomą finansavimą, nes jūs to daryti nenorite. Taigi, iš tikrųjų, e, reikia kelti klausimą, kiek yra pasirengusios valstybės narės skirti papildomą finansavimą toms papildomoms užduotims Europinių lygių. Na, o šiaip. Uh, Mm, taip, dėl ankstesnės daugiametės finansinės e, per, e, programos e, agentūros kentėjo dėl nepakankamo finansavimo, komisija sukūrė um, tokią, tokį savotišką darbo vietų uh, rezervą tam tikroms užduotims, tačiau agentūros dėl mm, sumažintų darbo vietų skaičių, dėl to, kad darbuotojai buvo perkelti tą komisijos rezervą, sunkiai susidaroja su savo užduotimis ir bijau, kad e, ir per šią finansinę daugiametę programą bus rastas kažkoks e, pro, e, bus papildomas sprendimas Ir tikriausiai, jeigu valstybės narės pardysis dėl papildomo finansavimo, gal bus rastas toks e, tipiškas sprendimas, kai jos galės grįžti namo, pasigirti štai tai laimėjome. Na ir aš e, bijau, kad bus tiesiog prakišama kaip e, laimėjimas, kad va štai vėl pavyko sumažinti darbuotojų skaičių, vadinasi, biurokratija Europos Sąjungos lygių. Taigi, Pavyzdžiui, pagal ankstesnę daugiametį finansinę programą buvo numatyta 5 procentai sumažinti darbuotojų skaičių. Tai buvo skausminga, o kai kurioms agentūroms tai reiškia, kad negyla pavojus jų išgyvenimo ir darbo našumui. Aš e, galbūt e, čia šiek tiek netinkamai išreiškiu, tačiau manau, kad e, tikrai e, galėtume čia vadovautis tokiu modeliu, e, pagal kurį agentūros pačios save galėtų išlaikyti. Monika Holmeier pagristai minėjo, kad viešas išlaidos turi būti viešai finansuojamas ir negalima leisti jokių interesų konfliktų, tačiau Mm, agentūros teikia paslaugas pramonės įmonėms, kurios iš to gauna tiesioginę naudą, taigi už tas paslaugas galima būtų pa, paimti ir tam tikrą mokestį. Tikiuosi, kad šio kadencijoje mes šioje srityje pasistumėsime į priekį. Ačiū. Ačiū, ponas Andrėjasin. Ačiū. Noriu užduoti du klausimus susijusius su agentūromis. Uh, kurios e, buvo pristatytas. Čia taip pat ir e, su kitomis agentūromis pirmas klausimas susijęs su breksitu. Dėl galimo breksito kai kurios agentūros turėjo persikelti į Amsterdamą ir Paryžių. Noriu paklausti, kaip šis procesas vyksta, ar susidurėma dar su e, sunkumais perkeliant šias dvi agentūras iš Londono į Amsterdamą ir Paryžių. Žinau, kad e, buvo tam tikrų sunkumų dėl Europos vaisto agentūros, e, dėl pasirašytų sutarčių. Galbūt daugiau galėtumėte pasakyti apie tai kitas klausimas dėl Frontexo. Praėjusią savaitę ponė von der Leyen kalbėdama plenarinėme posėdėje Strasbūrė pasakė, kad e, padidins Frontexo pajėgumus nuo 1000 iki 10 tūkstančių pareigūnų. Tai nėra visiškai naujas pasiūlymas, e, tačiau norėčiau gauti daugiau informacijos apie galimą šio pasiūlymo įgyvendinimo tvarkaraštį ir e, galimas susijusias e, administravimo problemas, nes e, agentūra, kurioje dirba tūkstantis žmonių ir kurioje dirb dešimt tūkstančių žmonių, turėtų susidurti su rimtais administraciniais pokyčiais ir galbūt e, šiame komitete po vasaros atostogų reikėtų šį klausimą taip pat ir su Frontexo atstovais aptarti, tačiau būčiau dėkingas jau e, už bet kokią papildomą informaciją jau dabar. Ponas Zonka, ačiū, ponė pirmininkė. Ši diskusija apie agentūras yra labai įdomi. Manau, kad uh, agentūros nebuvo įsteigtos atsitiktinė tvarka ir savo funkcijas atlieka geriau ar blogiau, kuomet girdime apie tam tikrus trūkumus arba finansavimo problemas, e, tai kyla klausimas iškart. Tačiau noriu pasakyti, kad galbūt biudžeto komitete galėtų kilti taip pat ir minčių dėl naujų agentūrų nes problemų ES, manau, tikrai nemažės ir e, galėtume pradėti galvoti ir apie naujas agentūras. Tačiau dabar noriu užduoti klausimą e, susijusiu su prieglopščio teikimu, nes kaip pamenu, parlamentas e, atidėjo atitinkamą biudžeto padidinimą agentūrai. Manau, kad e, problemų e, spalio mėnesį kils nemažai ir jau nuo 17 metų spalio <clears throat> tų problemų kaupėsi, taigi reikėtų kažkaip mums čia sutvarkyti lėšų panaudojimą. Paskui. Labai ačiū. Noriu užduoti klausimų ES atstovais. Atstovams e, jūs e, anksčiau minėjote, kad e, kalbant apie orlaivius, tai jie taip pat patektų į apriepti dėl Boeing 737, kuris modelis, kuris, kuriam dabar draudžiamas skraidyti, ar EASA šį modelį sertifikavo, išdavė jam licenciją ir jeigu taip, ar vyksta koks nors tyrimas dėl galimo aplaidumo, kuris vyksta, pavyzdžiui, JAF atitinkamoje tarnyboje, jeigu tyrimas vyksta, ar kyla tam tikra grėsmė, jog iš EZOS gali būti pareikalauta kompensacijų, už kurias galiausiai mums reikės sumokėti. Pone Markis. Labai ačiū. Norėčiau užduoti tokį klausimą. Jis nėra kažkoks ypatingas, specifinis dėl agentūrų, tačiau apie jį užsiminė taip pat ir agentūrų tinklo vadovas. Noriu jam padėkoti už suteiktą informaciją. E, šis klausimas yra susijęs su koregavimo koficijantu. <clears throat> Tačiau e, tas e, korekcijos koficijantas galioja ne tik agentūroms, tačiau visoms institucijoms, kurios turi savo atstovybių valstybėse narėse, taip pat ir Europos parlamentas. Taigi korekcijos koficijantas yra svarbus visoms institucijoms, o ne vien tik agentūroms. Tačiau norėčiau Jums padėkoti už tai, kad šį klausimą čia iškėlėte. Ateityje, kuomet bus tvirtinamas naujas biudžetas ES institucijų, būt šiam klausimui būtų galima skirti daugiau dėmesio ir platesnė kontekste, ne tik kalbant apie agentūrų finansavimą. Pane Kėlė žodis, ačiū ponė pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai Monikai Holmeier už labai aiškę ir trumpą pristatymą. Pane pirmininkė, Galbūt e, e, tą pristatymą, tą pristaciją reikėtų e, mums atsiųsti kaip nors kitą formą, nes jame tikrai buvo gausų informacijos. Aš dirbu taip pat ir Libė komitete, kuriam rūpi prieglopščio klausimai, kova su terorizmu, nusikostamumo užkardimas. Ir šiame kontekste noriu pasakyti, kad uh, Europinės agentūros šioje srityje atlieka labai svarbią operatyvinę funkciją ir joms tenka konkreti misija įgyvendinant e, ir panaudojant europinės lėšas šioje srityje labai plačia apimtimi. Taigi 2010-aisiais 191 e, naujas etatas turėtų būti įsteigtas e, Frontex agentūroje, tuo tarpu e, ponė von der Leyen iki 24 metų nori padidinti <clears throat> etatų skaičių, pareigūnų skaičių iki 10 tūkstančių. Nu, tai reiškia, kad per metus reikėtų 1500 naujų etatų įsteigti. Taigi kaip čia tą paaiškinti reikėtų. Ir e, netgi e, pagal dabartinę daugiametę finansinę programą mums reikėtų numatyti nuo 7 iki 800 papildomų etatų Frontexui. Taip pat kalbant apie Europinę prokuratūrą. ir generalinio prokuroro <clears throat> pajėgumus. Taip pat manau, kad reikėtų skirti daugiau darbuotojų numatyti. Dar vienas klausimas susijęs su Europolu. Gyvenu Strasbūrė, jame veikia policijos ir muitinės pareigūnų bendrabiavimo centras, <clears throat> kuris yra glaudžiai susijęs su Europolu ir labai naudingas, siekiant užkardinti tarptautinius. Tarptautinę nusikalstamą veiklą veiklą ir teroristinius išpolius, kurių dėja patyrėme gruodžio mėnesį Strasbūrė. Taigi, priepia visas temas, sritis, kuriuose nusikaltėliai jaučiasi daug tvirčiau nei nacionalinės institucijos tarnybos, todėl bendrabiavimas tarptautiniu mastu, europiniu mastu, įtraukiant Europolą, yra čia būtinas ir tikrai nesuprantu, kodėl yra mažinamas finansavimas. Taip pat kolega užsiminė apie naują prieglopščių steikimo agentūrą, e, ponia von der Leyen pristatė naujus e, pasiūlymus, e, kurie galbūt taip pat bus susijęs su šia agentūra. Čia kalbant iš esmės, mėly kolegos, noriu priminti, kad mes esame biudžeto komitetas, mes turime riboti išlaidas, tačiau taip pat turime padėti e, vystyti ir naujus pajėgumus, ypač tokiuose sritise kaip saugumo stiknimas, kova su terorizmu, nusikalstamumu, nes piliečiai įdėmiai stebi mūsų diskusijas ir veiklą. E, turime rasti veiksmingų sprendimų. Taip pat e, <clears throat> nekalbėjome apie agentūrų tinklą, jo finansavimą e, ir apie lygų prevencijos e, centras. Noriu pasakyti, kad e, lygos valstybių sienas kerta be jokių vizų, taigi šią sričiai taip pat reikia skirti pakankamai dėmesio. Ačiū. Prašau, kalbėkite. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš da, esu visą teisę užimtumo komiteto narė ir aš norėčiau, kad jūs mums įsameu paaiškintumėte, kaip bus kuriama Europos darbo agentūra. Ji veiks Bratislavoje. Kokios bus šios agentūros užduotis? kokie bus jos aktyvų, kokios bus aktyvios ir pasyvios funkcijos ir kada ji pradės realiai veikti. Ir norėčiau padėkoti Jums už Jūsų pristatymus, nes Iš tikrųjų, naujai išrinktiems Europos parlamento nariams labai svarbu gauti įsame informaciją apie 45 Europos agentūrų veiklą. Labai Jums dėkoju. Ir suprantu, kad nepakankamo agentūrų finansavimo problema ir e, problemos susijusios su korekcijos koficijantu, kaip ir minėjo kolegos, yra tie dalykai, apie kuriuos mes turėtume kalbėti ir turėtume spręsti tiek korekcijos koficijento problemas, tiek e, kitas problemas, kurios trukdo agentūroms tinkamai veikti. Dėkuoju. Labai ačiū. Ar bus kitų pastabų? Jei ne, tuomet aš norėčiau perduoti žodį komisijai. Pone Urev, prašom. Thank you, chair. Labai ačiū, ponė pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai, nes aš norėčiau, kad kuo daugiau laiko liktų agentūrų atstovams. Buvo pateikti keli konkretus klausimai apie konkrečias agentūras. Pavyzdžiui, panas Andrėjas kalbėjo apie tai, kad iš Londono Amsterdam bus perkelta Europos vaistų agentūra. Po labai sudėtingų dėrybų buvo susitarta išnuomoti Europos vaistų agentūros anksčiau nuomotas pajamas Tai bus susijęs su tam tikromis biudžeto išlaidomis, bet tos biudžeto išlaidos e, neviršys e, tų skaičių, kurie buvo pateikti šiam komitetui šių metų pradžioje, e, pateikiant dokumentus dėl pastatų politikos. Toliau, keli nariai teiravosi apie tai, kaip pavyks pasamdyti 10 tūkstančių naujų Frontex pareigūnų. Taryba ir Europos parlamentas metų pradžioje susitarė dėl to, kaip bus siekime pasiekti šį tikslą. Iki 2027 metų Frontexo darbuotojų skaičius turėtų sudaryti 14 tūkstančių. 000 Ir šiemet mes žengsime tokį nedidelį žingsnį į priekį. Po to 2020 metais bus žengtas didesnis žingsnis ir bus pasamdyta, pasamdytas tūkstantis naujų pareigūnų. Naujo komisijos norė mano, kad reikia be abejo didinti pareigūnų skaičius sparčiau ir kad reikia, kad da, da, mes pasiektume numatytą tikslą iki 2024 metų. Bet mes nagrinėsime, kaip tai galima būtų padaryti ir jei mūsų pozicija bus pakeista, jums apie tai pranešime ir be abejo tai turės ir pasiekmių biudžetui. Savame suprantama. Toliau ponas Ronzan teiravosi apie tai, kaip pagal kokią procedūrą yra kuriamos naujos agentūros ir ar tokiu atveju yra konsultuojamasi su jūsų komitetu. Aš galiu pasakyti, kad taip, taip yra, mes turime tarp institucinį susitarimą ir jo 31 straipsnėje yra numatyta oficiali konsultavimuose su Europos parlamentu procedūra. Ir baigdamas norėčiau dar paminėti, kad e, ir agentūros atstovai, ir ponia pranešėja kalbėjo apie kritišką apie Europolo biudžetą. Ir e, čia norėčiau apginti komisiją. Mes atsižvelgėme e, visiškai į tai, kad Europolas ank, anksčiau, Europolo biudžetas jau buvo didinamas ir mes taip pat atsižvelgėme į infliaciją. Taigi, taigi, taigi visi papildomi papildymai papildė jau anksčiau pritaikytą infliacijos koeficientą. Ir agentūroje šių metų pabaigoje bus 178 darbuotojus daugiau, nei buvo numatyta, kai buvo rengiama dabartinė finansinė, daugiametė finansinė programa. Ir Aš galiu pasakyti, kad visos trys e, institucijos, kurios dalyvauja formuojant biudžetą, remia Europolą. Aš atidžiai klausiausi ponios Holmarė, aš supratau, kad uh, ji nelabai tiki uh, Europos komisijos pasiūlymų ir mes e, artimiausių metų, per artimiausius mėnesius dar galėsime sugrįžti prie šio klausimo. Tai tiek, ponė pirmininkė. Dėkuoju ponui Uril. O dabar suteiksiu žodį e, agentūrų atstovams, bet norėčiau paprašyti kalbėti labai konkrečiai, labai konkrečiai sakyti konkrečius klausimus. Pone Amon, prašome. Dėkoju ir dėkoju e, Jums už Jūsų klausimus, nes Jūsų klausimai parodo, kad e, Jums rūpia agentūrų veikla. Į kai kuriuos klausimus jau atsakė da, da, kolega iš komisijos. Tai jis jau pakalbėjo apie Europos vasto agentūrą ir apie Europos aviacijos saugumo agentūrą galės kolega pakalbėti. Aš negaliu dabar gilintis į detalės, galiu tik pasakyti, kad mes paprašėme, agent... mes galime parašyti agentūras raštu atsakyti jūsų klausimus. Taip jūs. Uh, gausite tikrai labai patikimą informaciją. Tai bus geriau nei tai, ką aš galėčiau Jums pasakyti. Mes turime taip pat ir kolegą iš Frontex. Ir jis galėtų pakomentuoti tuos klausimus susijusius su Frontexu, kurių neminėjo kolega iš komisijos. Keli klausimai buvo susijęs su korekcijos koeficientu. Uh, Ir tas koeficientas yra taikomas visoms ES institucijoms, ne tik e, agentūroms. Bet agentūros susiduria su ypatingomis problemomis dėl to, dėl to kad jos veikia 23 e, šalyse. Ir mes žinome, kad Diskusijos dėl e, šio koeficiento yra labai sudėtingos. Visos agentūros biudžeto prasme yra sudėtos kaip į vieną dėžutę. Ir jei jūs didinate kažką vieną agentūrą, jūs turite kažkur tai kompensuoti sumažinimu kitoje agentūroje. Ir tas e, korekcijos koeficientas egzistuoja, todėl kad jis yra reikalingas. Ir kai jis yra mažinamas, uh, tuomet jį reikia, e, vienom agentūrom jį reikia didinti kitoms agentūroms. Bet tam tikrais atvejais jis tikrai yra labai reikalingas ir būtinas tam, kad agentūros galėtų tinkamai veikti. Taigi čia sudėtingas klausimas. Mūsų pristatymų, mūsų skaidrių kopijos, tai be abejo galėsime jas jums išplatinti. Naujos agentūros Europos darbo agentūra, kaip jūs minėjote, yra naujai kuriama agentūra. Ir aš kreipsiuosi iš šios agentūros atstovus tam, kad ji galėtų pateikti jums išsamesnius atsakymus į jūsų klausimus. Tai tiek. Dėkuoju. Uh, Gal jūs suteiktumėt žodį taip pat kolegijai iš Frontex? Trumpai. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai. Kaip komisija jau minėjo, teisė, kurios procesas jau baigėsi ir mes tikimės, kad reglamentas bus taikomas nuo 2019 m. spalio ar lapkričio mėnesio. Frontexe mes nagrinėjame šiuo metu, kaip galima būtų įgyvendinti naujus, naujas funkcijas. Aš kalbu apie uh, Frontexą ir pakrančių apsaugos agentūrą ir visas nacionalinės institucijos, kurios turės bendarbiauti su mūsų agentūra. Nes kalba eina apie bendras, bendrą darbą, kuris bus e, vykdomas ES lygmenių. Ir jums yra žinoma, kad yra taip pat su, parengtas teisėkuros ir uh, finansinės pareiškimas, kuriame kalbama ir apie mūsų naujas funkcijas, ir apie finansavimą iki 2027 metų. Ir 24 metais turėtų būti atliktas taip pat uh, vidurio laikotarpio vertinimas. Noriu pasakyti, kad tie 10 tūkstančių, apie kurios buvo kalbama, nėra iš tikrųjų darbuotojai, kaip jie būtų suvokiami pagal darbuotojams taikomą reglamentą. Uh, tai bus darbuotojai ir 3 tūkstančiai taip taps e, ta, tikrais mūsų darbuotojais, bet 7 tūkstančiai bus komandiruoti iš nacionalinių sienų aps, e, apsaugos institucijų dar, e, darbuotojai. Kaip jau buvo minėta, korekcijos koeficientas taip pat turi įtakos ir mūsų darbui ir mes baiminamės, kad jis apsunkins mūsų darbą ieškant tuos 3000 mums reikalingų darbuotojų. Ir be abejo, mes esame pasiruošę iš esmės aptarti viso šio pasiūlymo struktūrą su jumis. Ir dėkoju Jums už Jūsų klausimus. Dėkoju, panė Debola. Thank you, Mr. Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti jums visiems už jūsų paramą. Ir už tai, kad jūs minėjote, kad Europolas dirba svarbu darbą ir dabar dėkoju komisijai už tai, kad mums buvo leista sukurti papildomai 178 darbo vietas, nes mes turime sukurti centrą skirtą kovai su migrantų kontrabanda, taip pat atskirą padalinį, kuris užsijima e, kova su terorizmu ir migrantų vidiniu perkelimu. Taigi situacija iš esmės pasikeitė šiandien, yra kitokia nei prieš dešimt metų ir mes turime pasirinkti teisingai savo prioritetus. Ir akivaizdu, kad Prioritetinės bus tos e, rytis, kurios labai rūpi valstybėms narėms. Tai būtų, pavyzdžiui, neteisėto turinio internete šalinimo platforma ir tam reikės 10 milijonų. E, tam reikės 6 e, milijonų eurų. Jei valstybės narės imtųsi savo atskirų veiksmų, tuomet jos išleistų 10 milijonų eurų po to tikslinių in, e, tyrimų buvo veikla 5 milijonai, dar 3,5 e, e, milijonai skirti Europos prokuratūrų. Dar vienai veiklai, kuri bus plėtojama kartu su Europos prokuratūra. Ir nepamirškime, kad Europolas turės teikti analizės Europos prokuratūrai. Pone Holmaier pranešėja jau minėjo, kad Europos komisija siūlo sumažinti darbuotojų skaičių. Dabar jų skaičius yra 235, o norime, kad per 3 metus jų skaičius sumažėtų iki 148, kalba eina apie laikinai pasamdytus darbuotojus, bet tai yra labai didelis sumažinimas ir tai neigiamai paveiks Europolo veiklą Šie darbuotojai buvo numatyti mūsų susitarime. Vyko darybos su vidaus reikalų generaliniu direktoratu ir mes žinome, kitos agentūros da, samdo papildomus laikinus darbuotojus, dar, a, ypač kai kalba eina apie administracinės funkcijas ir apie informacinių technologijų ir ryšių technologijų a, veiklą. Ir mes matome, kad a, žmo, šie darbuotojai ir taip jau iš mūsų išeina ir įsidarbina kitose agentūrose. Ir apskritai agentūros susiduria su darbuotojų nepastovumo problema. Dėkuoju. Thank you, Mr. Chairman. I will just. Uh, Dėkuoju, ponė pirmininkė, trumpai atsakysiu į kus, pono kus e, klausimus ir pasbas. Šiaip jau galėčiau valandą užtrukti atsakydamas visus klausimus, bet, aišku, net tam vieta. Uh, Na, o dėl Boeing ir UAF, tai yra ta agentūra, kuri išduoda daugiausiai pagrindinius leidimus, o um, Europos Sąjungoje patikriname ir validuojame išduotus leidimus. Na ir mes daug bendradarbiavame su IFA e ir Boeingo įmonė tam, kad galėtume sertifikuoti uh, E, padarytus Boeing lėktuvų pakeitimus. Na, kadangi mūsų sertifikavimo pastangos yra agen, koordinuomas su JAF ir kitomis atitinkamis agentūromis um, pasaulyje, tačiau nemanau, kad yra pavojus uh, dėl kompensavimo. Tačiau, kaip žinia, yra nemažai um, siekių gauti kompensaciją iš Boeing. Taigi Bet e, iš mūsų pusės tokių, e, mūsų adresų tokių kompensacijos prašymų netikima. Dėkoju. Prieš suteikiant žodį poniai Holmair, kur apibendrint diskusijas du dalykai. E, šiandieną pateiktos prezentacijos bus išplatintos elektroniniu paštu, o antra, atsižvelgiant įvykusių diskusijų pobūdį, labai svarbu, kiek įmanoma greičiau susitikti su naujaja komisija. Taigi bandysime kiek įmanoma greičiau surenkti susitikimą su naujosios komisijos atstovais. Pane Holmeier, er, dėkoju, dėkoju kolegos už didžiulį interesą ir manau, kad agentūros nusipelno mūsų didelio intereso, jis joms reikalingas, nes agentūros, tai ko ne, toks kaip šalutinis produktas, tarsi pavaidnikiniai traktuojamos, bet josgi, joms, jos atlieka svarbu darbą ir e, tikrai svarbu skirti joms dėmesius, bendradarbiauti. Na ir neretai komisija biudžeto e, komitetai priekaištauja, kad mes tapome ko ne e, agentūrų bendrais, bet tiesą sakant, uh, Aš manau, kad tikrai verta išklausyti pagristų agentūrų klausimų ir viską perduoti komisijai. Ir aš manau, kad tai tikrai dera su mūsų kaip biudžeto kontrolės komiteto užduotimis, nes tikrai verta pagalvoti, ar turint galvoje tą užduočių spektrą, su kuriuo turi susidoroti agentūros, ar tikrai pakanka personalo finansavimo šiom užduotims įveikti. Na, be abejo, visuomet atsiranda ir problemų ir te galiu tik tais padėkoti atstovams, be kita ko, e, ir e, klausimams Europolo. Šią kovą kovome jau senai. Na ir iš tikrųjų susiklošius e, neįliniai situacijai, pavyzdžiui, kaip aš paštrėjo terorizmo pavojus, teko papildomai samdyti papildomus agentūr, agentus Europolė. Dabar komisija norėtų uh, sumažinti tuos sukurtus papildomus etatus. 30 e, procentų reikėtų mažinti etatų skaičių. Tačiau jeigu tarptautiniu lygiu reikia dirbti 28 valstybėmis narėse, kovojant su 40 skirtingų nusikalstamų veikų tipų, e, tai vien galvokime apie 40-37 vykdomų skirtingų operacijų koordinavimo, kova, pažiūrėjau, tokiais nusikaltimais kaip kad vaikų pornografija, kur yra tarptautinė, tai iš tikrųjų reikėtų atsargiai žiūrėti į darbuotojų skaičiaus mažinimą. Ir jeigu pažiūrėsime, e, kiek darbuotojų atitinkamosios ryties turime pas mus Vokietijoje, tai turiu pripažinti, kad pas juos, pas Europolą darbuotojų tikrai trūksta. Na ir todėl diskutuojant apie daugiametį finansinę programą reikėtų teikti siūlymus tam, kad nesikartotų problemas kaip iš ankstesnio periodo. Taigi galvokime ne vien tik apie 20 metų programą, bet ir apie daugiametį finansinę programą ir tikrai pagalvokime, ar yra užduočių, um, E, kur tikrai yra didelis didesnio finansavimo poreikis, nes kalba eina apie e, žmonių gyvybės, rimtas grėsmės mūsų šalyse ar kažkur kitur. Ir pavyzdžiui, tai aptarėme kalbėdami apie ASO, nes iš tikrųjų e, klausimas juk paprastas, ar galima bus likti toliau skraidyti lėktuvams ar ne. Na ir turime agentūras, kurios yra uh, pripažintos, taip pat turime ir atitinkamus ir patarptautinius, ir europinius e, aviacijos saugumo standartus. Na ir Aš manau, kad e, verta apie tai diskutuoti tiek e, mūsų biudžeto komitete, tiek ir kompetitinguose kitose komitetuose e, apie agentūrų darbo finansavimą tam, kad būtų užtikrinta jų veikla. Na ir aišku, tai atsispindėti turi ir darbo programos. O šiaip dėkoju, džiaugiuosi bendradarbiavimu ir 20 metais. Taip pat dėkoju visiems kolegoms už išsakytas mintis, kurios tikrai yra vertingas indėlis. Dėkoju. Aš savo ruoštų norėčiau padėkoti agentūrų atstovams už suteiktą informaciją, už mintis ir iki kito sykio. Dėkoju. So can... Na, o mes toliau dirbsime pagal darbo tvarkę. Devintas punktas. Jį vakar sukeitėme su 17. -ųjų. Ir dabar kalbėsime apie bandomuosius projektus bei 19-20 metų pareigiambuosius biudžeto veiksmus. Norėčiau priminti e, kolegoms, kad e, po to, kai buvo preliminariai e, atliktas bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų vertimas. Rezultatus gavome Liepos pradžioje. Norėčiau padėkoti ponui Birel už atliktą darbą, vertinant pilotinius projektus ir parengiamosius veiksmus. Suteiksiu jums žodį. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip, kaip jau jūs minėjote, šių metų pradžioje mes gavome 197 e, pasiūlymus dėl bandomųjų projektų ir parengimo veiksmų iš parlamento. Šis siūlymų sąrašas jau įvertintas ir sutinkamai su tarp instituciniu susitarimu komisija E, komis, parlamentui e, Liepos 9 dieną suteikė vas savo atsakymą. Na, taigi laiku tiek prieš šį posėdį, tiek ir po pietų įvyksantį trialogą. Taigi vyko techninis vertinimas, pabrėžiu, techninis vertinimas E, vertinimas, kurį atliko komisija ir e, iš tų 197 pasiūlymą 34 e, projektai gali būti įgyvendinami be jokių pokyčių, 38 gali būti įgyvendinami šiek tiek juos pakeitus. Na, o dėl likusių pasiūlymų, dėl 125 likusių pasiūlymų, tai mūsų vertinimu jie nėra įgyvendinami ar juos verta įgyvendinti, nes arba nėra tinkamo teisinio pagrindo, arba tas teisinis pagrindas jau egzistuoja, arba jau vykdomi panašus projektai. Na, o šiais metais išimties tvarka e, bus du vertinimo raundai. Na, aišku, tai susijęs su tuo, kad išrinktas naujas parlamentas mes gavome antrąjį pasiūlymų sąrašą mūsų vertimui. Pranešėjas mėnesio pradžioje pateikė tą sąrašą. E, aišku, mums kaip komisijai tai nelengvas e, laikotarpis, kaip tik vidurys atostogų, tačiau priemėme domen jūsų prašymą pateikti atsakymus iki rugsėjo 5 dienos, taigi dėsime visas pastangas tam, kad patenkintume šį pagidavimą ir pateiksime antrojo pasiūlymų sąrašo vertimą laiku. Na, jeigu 100 procentų nebusime visko parengę, tai galbūt padalinsime tą sąrašą į dalis ir pirmųjų dalių vertinimas bus pateiktas iki rugsėjo 5 dienos ar nedelsint po to. Taigi galiu patikinti, kad stengsime kiek manoma laikytis pageidaujamo darbų tvarkaraščio ir džiaugiamės busimomis diskusijomis. Dėkoju. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį ponė Holmeier, kuri yra pagrindinė pranešėja. Ačiū, pana pirmininkė, labai ačiū. Pirmiausiai noriu padėkoti komisijai už tai, kad pirmoji ėmėsi šio vertinimo, žinau, mat, matau, kad e, jau gavome dėl B308C 98 e, ir D 27. E, naujiems kolegams noriu paaiškinti, kad C ir D reiškia, kad komisija vertina šios perkelimus e, kaip nepriimtinus e, dėl to, kad jie netitinka teisės aktų. <clears throat> Mm. Todėl visų koleg frakcijų kolegų prašau dar kartą labai įdėmiai įvertinti komisijos pasiūlymus ir uh, e, seiškinti, ar atitinka jūsų pozicijas. dėl preliminarių veiksmų ir bandomųjų projektų. O komisijos noriu paprašyti dar iki rugsėjo penktos dienos pateikti mums atinkamą papildomą informaciją, nes rugsėjo penktą baigėsi pakeitimų galiojimo terminas ir mes balsuosime. Tai reiškia, kad kolegos, jeigu gaus pasiūlymus vėliau ar informaciją, nei rugsėjo penktą dieną, tai negalėsiu ją sureaguoti. Tai reiškia, kad vėliausiai reikėtų gauti tą informaciją e, rugsėjo antrą dieną, tam, kad kolegos galėtų reaguoti, išsakyti man kaip pranešėjai savo pastabas ir aptarti e, kartu su šiandienis pranešėjais, e, kokius <clears throat> PPPA mes pasirinksime. Taigi, Tai yra būtina prielaida tam, kad kartu su šešėniais pranešėjais ir kitomis frakcijomis mes galėtume parengti atitinkamus pasiūlymus, kurie tikrai būtų rimti. Žinau, kad per vasaros pertrauką bus pakankamai sveitinga komisijai atsižvelgti į šį pasiūlymą, tačiau nepasanto turiu pateikti Mūsų e, pozicijos pagrindas yra pirmiausiai susijęs su A ir B pasiūlymais, e, o visų kitų frakcijų atstovų koordinatorių, jeigu būtų kitų pagėdavimų, prašau man apie juos pranešti tam, kad rugsėjo pradžioje galėtume šį klausimą kartu aptarti. 19 metais 75 nauji ir pratesti PPPA yra numatyti ir e, šiais metais situacija yra panaši. Tai reiškia, kad e, rugsėjo pradžioje mūsų laukia tikrai labai rimtas e, įtemptas darbas tam, kad parengtume šių projektų išsamų sąrašą. To... Dėkuoju. Ar kas nors norėtų ką nors pasakyti? Prašome. You, name... Ačiū, aš esu Rupert Law. Aš dalyvau su Brexit partija Junktinė e, karalystė rinkimuose, esu naujas komiteto narys, norėčiau bendrai pakomentuoti, jeigu galėčiau. Man kelia susirūpinimą e, ta kryptis, kurią pasirinko Europa ir man kelia nerima tai, kad mes kalbame apie centralizuotai planuojamą didelių pinigų uh, sumų paskirstimą. Panašu į Sovietų sąjungą, kuri <clears throat> paskirstavo pinigus iš centro ir galiausiai sužlugo. Man rūpi taip pat ir rinkties karalystės pasitraukimo sutartis e, ir ten kalbama apie bendrą, bendrą sumą, kurias darytų 200 milijardų. Didelė suma net nefiguruoja balansą ir man taip pat kelia didžiulį susirūpinimą tai, kad mes negalime kontroliuoti savo mokesčių mokėtojų lėšų. O šiandien ryte kalbėjome apie didžiulis paskirstamas pinigų sumas ir, ir e, man tikrai nemalonu, kad mes susrautų negalime kontroliuoti, nes <clears throat> tai yra tikrai didelė terpė korupcijai ir iškraipimams. Ačiū, ponas e, Zonka, ačiū, ponė pirmininkė. Mano nuomonė yra kitokia. Aš manau, kad bandomieji projektai tai yra didžiulė galimybė Europos Sąjungai, nes e, tai yra e, tam tikros iniciatyvos, kurios e, <clears throat> atveria naujas erdvės Europos Sąjungai. Džiaugiuosi, kad tokių projektų yra daug. Esu suinteresuotas tuo antruoju rinkiniu, nežinau, kad jame sąrašų, nes jame yra tikrai labai daug įdomių projektų. Aš noriu paprašyti tuos projektus vertinti ne pagal tai, kiek jie kainuoja, o pagal tai, kokias problemas būtų galima įspręsti juos įgyvendinant. Mano manimu, toks požiūris būtų geriausias. O aš tikrai e, remiu pasiūlymus skirti finansinės lėšas bandomiesiams projektams. Ačiū. Ačiū. Ar dar būtų komentarų? Klausimų, jeigu ne, tai vėl perduosiu žodį ponė Holma ir kad apibendrintų diskusijas. Ačiū. Pirmiausia, noriu padėkoti už jūsų komentarus, ypač paskutiniam komentarui noriu pritarti, nes PPA yra iniciatyva, kuri kyla ne iš viršaus, o iš apačios. Tai reiškia, kad e, šios projektus siūlo konkretus regionai arba demokratiškai išrinkti parlamentarai ir tai tikrai nėra kažkokios centralizuotai paskirstomos ar nuleidžiamos iš viršaus lėšos, nes nemažai buvo tokių projektų, kurie e, pasiteisino įvairiose sritise. Kadangi esu biudžeto kontrolės komiteto pirmininkė, tai mes kontroliuojame, kaip tos lėšos yra panaudojamos mm, tikslingai. Ir iš tiesų tas komitetas mm, biudžeto kontrolės puikų darbą atlieka, tikrindamas, ar lėšos panaudojamos tinkamai dėl PPPA. Manau, kad dabar svarbiausia mums susispręsti, kokius projektus atrinksime rugsėjo mėnesį. Ta reikia siekti daryti konstruktyvioje aplinkoje ir dvasioje. Žinoma, kad e, pagrindinis atrankos kriterijus turėtų būti projektų kokybė, nes jeigu ta kokybė bus nepakankama, tai mes iš tiesų ir negalėsime jų tinkamai gyvendinti, bei ne, nepanaudosime tinkamai busimos daugiametės naisės programos lėšų. Ačiū kolegoms už pasiūlymus. Ačiū. Dar norite pasakyti labai trumpai, iš tiesų aš pritariu pranešėjos e, raginimui ir prašymui e, komisijai atlikti kuo greitesnį tų projektų įvertinimą tam, kad galėtume aptarti parlamente tuos bandomos projektus. Taip pat noriu pabrėžti šių projektų svarbą. Jie svarbus ne tik dėl to, kad nėra iš viršaus nuleisdinėjami, E, dėl to, kad jos e, siūlo įvairios e, tyriejų asociacijos, tačiau jie taip pat svarbus dėl to, kad yra bandomieji, vadinami, eksperimentiniai projektai. Aš pritariu penkiems projektams, vienas, pavyzdžiui, susijęs su stambiųjų duomenų administravimu ir vertinimu ir kaip pagerinti uh, viešo administravimo struktūrų veiklą šioje srityje ir aš tikrai pritariu tam, kad užtikrinus ir skyrus skaidrų finansavimą galima būtų paremti piliečiams svarbių projektų gyvendinimo ir jie svarbus ne tik piliečiams, tačiau ir ES ateičiai. Žinoma, skaidrumas ir atskaitomybė yra labai svarbus aspektai. Tačiau kartais kyla ir kitų problemų susijusių su biurokratinė našta, e, su e, patikrų keliamais nepatogumais. Tad tikrai labai svarbu, kad komisija iki rugsėjo pradžios šios projektus įvertintų. Ačiū. Winzig. Dėkoju, ponia Winzig. Äh, Dėkoju. Na, nieko nėra nuolatinesnio negu pokyčiai. Taigi, iš tikrųjų, Manau, kad visi e, galvoja, kaip kovoti su netinkamu lėšų panaudojimu, korupcija, tam ir sukurtas e, biudžeto kontrolės komitetas. Ir turiu minti, galbūt mes kaip nauji parlamento nariai galėtume dar sėki įsigilinti į visą informaciją susijusią su Olafo veikla, atitinkamus teisės aktus ir toliau, ponas Olbrechtas. Uh, Na, gal ne dėl ko, turinio, o dėl mechanizmų. Na, aišku. Ši metodologija yra takoma tam, kad galima būtų da, nešvaistyti pinigų, dėti. Benumėjo projektai padeda mums išsiaiškinti, ar kas nors veikia. Ir uh, Labai dažnai bandomieji projektai ir parengiamieji darbai yra rengiami bendradarbiaujant su komisijos darbuotojus. Europos komisija labai dažnai e, neigiamai juos vertina ir mes tuomet būname e, pasimetę, nes nežinome, kas vyksta. Mes nelabai suprantame iš tikrųjų, kaip, e, koks mechanizmas yra taikomas. Patikrinkite, ar iš tikrųjų viskas daroma bendradarbiaujant su komisija ar ne. Aš galiu Jums pateikti beje konkrečių pavyzdžių. Dėkoju. Aš norėčiau priminti kiek visiems, kad e, politikos departamentas išnagrinės šį klausimą e, ir pateiks mums savo išvadas tam, kad mes iš tikrųjų suvoktume, e, kur ir kaip naudojami yra pinigai. Dėkoju, galime baigti šį mūsų posėdį. Tai reiškia, kad aš galiu dabar palinkėti jums gerų atostogų. Aš te linkiu jums daug saulės, bet ir linkiu, kad ir šešėlio taip pat pakaktų. Tai kągi, labai dėkuoju visiems už veiksmingą darbą.